Aleksandras Alvaro ir Stavros Lambrinidis dėl to, kad trū, nėra skaidaus proceso ir yra potencialiai prieštaringas ACAC aktas susitarimas pasirašytas daugelio parlamento narių. Ši deklaracija pagal 123 straipsnį bus nusiusta visiems, kam reikia ir prie jų bus pridėta signatarų e, sąrašas. Taip pat e, raštiška deklaracija 02010, ją pateikė Markas Tarabela, Barbara Matera, Marija Kornelisen, Ilda Figureido ir Antonija Parvanova. Dėl uh, Europos metų kovos su smurtu prieš moteris. Ja pasirašė dauguma parlamento narių ir taip pat ši deklaracija pagal 123 straipsnį bus mm, nusiusta atitinkamoms asmenims ir bus paskelbta prie šio posėdžio protokolo kartu su signatarų pavardėmis. Pone Figureido, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad man labai malonu, kad daug kolegų pasirašė deklaraciją dėl Europos metų kovai su, su smurtu prieš moteris paskelbimo. Labai ačiū visiems kolegams, kurie pasirašė šią deklaraciją. Jau.